bus kandidatūros prieštaraujama, bet laikysime jas patvirtintomis. Teisės komitetas paskelbė atitinkamą koregavimą vieno parlamento patvirtinto dokumento, tai yra 2009 metų 596 reglamentas e, parlamento ir tarybos dėl prisitaikymo prie reglamentavimo procedūros ir kontrolės procedūros ketvirtoji dalis ir e, yra išvardėmi komisijos ir tarybos dokumentų numeriai, jų neskaitysiu. Garsiai galėsite rasti šių dokumentų numerius e, internete, istaupysite tiek savo, tiek mūsų visiems daug laiko. Dabar darbo atvarkės e, pat.